Well, good evening, everybody. Labas vakaras. Norėčiau Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europoje frakcijos vardu. Norėčiau padėkoti ponu Junkeriui, kad atvyko pas mus pasikalbėti su labiausiai kritiška Europos atžvilgių frakcija Europos parlamente. Labai jums ačiū. Taip pat noriu pasakyti, kad per pastrasias kelias savaitės buvo daug parašyta ir pasakyta apie jūs. Girdėjome, kad mėgstate išgerti, jūs rūkote ir kad gerite nepaprastai daug juodos kavos. Mums visiškai neįdomu. Mums tai visiškai neįdomu, mes matėme ir nemalonių E, dalykų parašytų apie asmeninius šeimos dalykus. Mes apie tai nenorime kalbėti, mums visą tai nerūpi. Mums nerūpi bulvarinė spauda, tačiau mums iš tikrųjų labai rūpi išgirsti, kokią viziją jūs matote Europai per ateinančius penkerius metus. E, dauguma šių žmonių čia yra e, nariai, dauguma yra nauji nariai ir daugelis jų norėtų užduoti klausimus. Na, ir mus kankina šioks toks smalsumas dėl viso šio proceso, nes bent jau Junktinėje karalystėje mes visiškai nežinome per rinkimus, kas bus naujos komisijos pirmininkas. Taip pat aš manau, kad turime klausimų apie tai, kad parlamentas gauna tik tai vieną kandidatą, už kurį turi balsuoti. Mums tai netrodo baisiai demokratiška. Dar labiau mus nervina tai ir galbūt jūs sutiksite, kad kai mes turime galimybę pasakyti taip ar ne jūsų atžvilgių, tai įvyks slaptai, slaptų balsavimų. Mums tai atrodo labai keista. Mano darbas šį vakarą yra pirmininkauti ir aš pasistengsiu būti kaip galima visiškai, tai yra visiškai neutraliu. Tikrai. Nes klausimus uždavinės kiti. Taigi sveiki atvykę ir jums žodis. Čia, good evening, ladies and gentlemen. Žmininkė, labas vakaras, ponios ir ponai, malonu čia lankytis. Susirinkome gan gausiai šioje salėje. Jūs atėjote, kad norėjote pasiža, pasidžiaugti tikrų europietiškų federalistų. Štai toks aš ir esu, norėjote tokį pamatyti. Norėjote pamatyti žmogų, kuris bando suvienyti, su, sumenkinti Europos tautas. Matote žmogų, kuris netiki nacionalinėmis valstybėmis narėmis ir jūs nusivilsite, nes e, visuomet ir kas kart aš buvau vienas iš nedaugelio, kuris teigia, kad Europos tautų, tautas reikia gerbti, Europos tauta nėra istorijos kokia tai išmonė. Tai yra tikrasis ES tikslas ir tikslas nėra naikinti tautas, regionus, valstybės narės. Ir aš tikrai labai gerbiu nacionalinius vienetus, nes tai nėra vien tik tai vienetai, tai yra ilgalaikiai kartu gyvenančių žmonių projektai, atitinkamoje teritorijoje. Taigi mano ketinimas šį vakarą nebandyti pristatyti gimstančią, gimstančias jungtinės Europos valstijas, nes aš jomis netikiu ir nelabai naudoju tą terminą, jį vartojau gerokai anksčiau. Gal iki 14 metų ir esu tą sakęs, bet savo brandžiame amžiuje niekuomet neminėjau tokio termino. Nenorėčiau labai daug kalbėti apie procesą, nes, nes jums tikriausiai nepatinka ir nepatiks tas procesas, bet procesas yra toks, kad kai kurios politinės šeimos Europoje nusprendė įsitraukti į rinkiminę kampaniją ir pasiūlyti pagrindinius kandidatus, aš buvau vienas iš jų, žinau, kad Britanijos visuomeniai visiškai tai nerūpėjo ir dėl to aš nerengiau kampanijos Britanijoje. Dėl vienos vienintelės priežasties, nes neturiu broliškos giminingos partijos Britanijoje. Galbūt šią naktį pasikeisiu ir aš susirasiu naujų draugų, bičiulių ir sąjungininkų. Ir jūs teisingai pažymėjote, kad balsavimas bus slaptas. Tai, žinoma, jums yra naudinga nes niekas nesužinos, kad balsavote už mane. Būtent to aš ir tikiuosi iš jūsų. Norėčiau paliesti keletas, mano vertinimų, svarbių elementų. Kampanijos pradžioje aš buvau pateikęs tam tikrų prioritetų sąrašą. Ir pirmas prioritetas buvo būtinybė Europoje vėl užtikrinti ekonomikos augimą. Tokį augimą, kuris padėtų kurti darbo vietas. Aš niekuomet nemaniau, kad mes turim leisti pinigus, kurių neturime. Todėl aš e, nemanau, kad e, ekonomika auks, jeigu ir toliau bus e, skolos ir biudžeto deficitai nes e, nauja skola ir deficitas nepadės mums to padaryti. Mes turime naudoti tuos pinigus, kuriuos turime, tačiau turime vykdyti tam tikrą politiką ir tos politikos turi būti iš anksto apibrėžtos. Mes e, norime įgyvendinti vidaus skaitmeninę rinką ir tuo būdu už, užbaigti vidaus rinką, kuri dar yra neužbaigta. Jeigu mes įgyvendinsime e, skaitmeninę rinką, jeigu užbaigsime e, vidaus rinkos kūrimą, tuomet Europos ekonomikai mes e, suteiksime 500 milijardų papildomų ir tuo būdu galėsime kurti milijonus darbo vietų. Ir tai reikš, jog mes įgyvendinsime tam tikras idėjas, kurios suteiks tikrąją prasme ir skaitmeniniai rinkai, ir vidaus rinkai. Europoje mes privalome kurti tikrąją Europos energetikos sąjungą, turime sumažinti savo priklausomybę nuo Rusijos ir kitų tiekėjų, turime geriau sujungti energijos kanalus ir tiekimo š tiekimo mechanizmus, kurie egzistuoja Europoje. Turime kartu pasitelkdami savo bendrą stiprybę dėrėti su tomis valstybėmis ir jeigu energijos negausime iš, iš rytų, vakarai galės pakreiptis energijos tiekimą į rytus ir kitas Europos dalis. Aš manau, kad lygiai taip pat yra labai svarbu ir būtina Europą, Europoje užtikrinti investicijas. Investicijos drastiškai mažėja, privačios ir, privačios ir viešosios investicijos smarkiai mažėja ir lygis yra dabar labai mažas. Dėl to mes turime didinti investicijas į įmonės ir manome, kad tas turi būti daroma mobilizuojant įvairias priemonės, kurios, kuriomis disponuoja Europos investicijų bankas. Ir jeigu reikia, netgi turėtumėme surasti naujų finansavimo priemonių. Šią savaitę mes dar susitiksime su Europos investicijų banko pirmininku ir bandysime aptarti visus elementus, kurie realiai egzistuoja, bet mes turime juos tinkamai sudėlioti tam, kad turėtumėme visapusišką koncepciją kurią galėtumėme pritaikyti. Aš noriu sąžiningos Europos visiems ir aš manau, kad socialinė ES dimencija, vidaus rinkos, pinigų, ekonominė sąjungos socialinė dimencija nėra pakankamai išplėtota ir aš norėčiau, kad ES būtų ambicingesnė siekiant socialinių tikslų ir ketinu tai siūlyti. Aš nepasisakau, kalbant apie pinigų sąjungą, už trojkos priemonės pratesimą, nes ta priemonė, nors ji turi tam tikrų privalumų, jai trūksta demokratinių elementų ir mes turime tai pakeisti per ateinančius keletą metų. Nemanau, kad galėsime per ateinančius penkerius metus priimti naujų narių, nes nėra nė vienos šalies kandidatės, kuri būtų pasirengusi įstoti Europos Sąjungą per ateinančius penkerius metus. Turime išsaugoti europinę perspektyvą Vakarų Balkanų šalims, nes tai yra būtina nes tai yra tragiškas, sudėtingas e, mūsų žemino regionas. Mes turime ir toliau tęsti dėrybas, kurios yra prasidėjusios, tačiau nemanau, kad tos dėrybos būtų vainikuojamos narystė greitai turime spręsti migracijos, imigracijos problemas ir legalios ir nelegalios, nes tai yra ta problema, kuri paliečia ne tik tas valstybės, kurios labiausiai susiduria su ta problema - Italija, Malta, Ispanija, Prancūzijos tam tikri regionai. Tai yra mūsų bendra problema ir mes turime ją spręsti ir ieškoti europinių sprendimų šioje srityje. Norėčiau trumpai pakalbėti apie Didžiąją Britaniją. Jūs nelabai sekėte mano rinkiminę kampaniją, dėl to aš plačiau apie tai pakalbėsiu. Vien, vienas iš penkių mano prioritetų, būtent penktasis prioritetas e, - užsitikrinti sąžiningą sandorį su Didžiaja Britanija. Norėčiau, kad Didžioja Britanija liktų konstruktyvi ir aktyvi ES valstybė nari. E, Deja, šioje salėje ne visi tam pritarė, bet tai, tokia yra mano nuomonė, nes aš labai žaviuosi ne tik Britanijos teritoriją, bet ir Britanijos žmonėmis, nes žemyno europiečiai turi suprasti, kad žemynas nebūtų buvęs laisvas niekuomet, jeigu Britanijos žmonės pasitelkę visą savo drąsą ir narsą nebūtų pasirūpinę kitų Europos tautų interesais. Taigi aš tikrai labai žaviuosi Britaniją dėl to, ką jį padarė ir žaviuosi Britais jų pragmatiškumu ir sveiku protu, kai kalbama apie įvairias problemas. Aš noriu sąžininko sandorio su Britanija, nes mes turime gerti ne tik Britanijos tautą, bet ir vidinį sprendimų prieimimo procesą. Yra sprendimų, kuriuos priima parlamentas Britanijos ir mes turime į juos atsižvelgti. Turime atsižvelgti į specifinį Britanijos elementą. Ir kai yra pateikiami konkretūs prašymai, mes turime juos apmastyti, apsvarstyti ir dėl jų dėrėtis. Aš nepasisakau prieš tai, kad karts, kartais tam tikrose srityse kompetencijos galbūt uh, gali būti sugražinamos iš Briuselio nacionaliniams parlamentams, laikantis sąlygų, kad kiti neblokuos eurozonos valstybių sprendimų, jeigu jos norėtų didinti vidinį, vidinę eurozonos valstybių darną. Aš manau, tai yra demokratijos esmė. Jeigu Britai kažką sako, mes turime sureaguoti. Turime įsiklausyti jų, jie turi įsiklausyti mūsų ir aš noriu tikrai tos pasiekti sąžiningo sandario su Britanija, nes mums visiems reikia Britanijos, mano asmeninė ir institucinė nuomonė yra ta, kad Britanijai irgi reikia būti Europos Sąjungoje. Bet aišku, kartais yra nesutarimo elementų. E, taigi, dėkoju. Ačiū. Uh, Dabar e, leisiu užduoti klausimus grupėmis paprašysiu prisistatyti kiekvieną iš jūsų, savo partiją pristatyti, užduokite klausimą trumpai. Bet pirmiausia, Davidą Brelį, mūsų frakcijos vicepirmininką, paprašysiu užduoti pirmąjį klausimą. Dėkumai. Dėkuoju. Kaip kopirmininkas norėčiau taip pat padėkoti svečiui, kad e, sutiko dalyvauti mūsų posėdėje. Mūsų frakcija labai tvirtai tiki tiesioginę demokratiją Ir mes manome, kad e, pagrindiniai sprendimai turi būti priimami kartu su piliečiais. Ir mes e, norėtume jums pateikti kai kurių klausimų, kurios norėtų pateikti piliečiai. Tris klausimus. Pirmas klausimas. Ką Jūs manote apie tiesioginę e, demokratiją ir ar būtumėte pasirengęs ją palaikyti? Antras klausimas. Ką, galvot, ką Jūs galvojate apie e, išpirkimo Europos fondą? Ir trečias klausimas, ką daryti, kad inovacijos e, būtų kuo naudingesnės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir kad tai nebūtų įskaičiuojama į 3 e, procentus. Dėkuoju. Aš manau, kad e, klausimai, kurie sukasi apie tiesioginę demokratiją, turi, e, juos turi būti atsakoma nacionaliniu lygmeniu. Aš neįsivaizduoju, kaip mes e, galėtume parengti referendumą tą pačią dieną tuo pačiu klausimu Europos lygmeniu. Jeigu vieni sakytų taip, kiti sakytų ne, tai gali būti taip, kad e, mažesnės valstybės turėtų tuomet mažesnės teisės negu kitos valstybės ir todėl aš ne, nelabai palankiai žiūriu į referendumo sistemą. Tačiau valstybės, nacijos gali tai daryti. Aš e, esu organizavęs Luksemburgė referendumą dėl konstitucinės sutarties, nes aš norėjau tai padaryti iš Luksemburgė. E, Žinome, kad Prancūzija ir Niderlandai atmetė tą konstitucinę sutartį, paskui po to praėjus keletui savaičiai po to atmetimo Luksemburgė aš surengiau referendumą tuo pačiu klausimu ir tai buvo antras referendumas 80 metų laikotarpiu, tad mes nesam per daug įpratę prie tokios tiesioginės demokratijos. Ir tuo konkrečiu atveju aš norėjau, kad tas kad tas referendumas būtų surinktas, nes e, aš siejau tai su savo atsistatydinimu, jeigu man nebūtų pavykę to padaryti. Tai šiuo atveju piliečiai kalbėjo tiesiogiai, tačiau e, tokiu atveju, jeigu vyriausybė rengia tokį referendumą ir parlamento dauguma E, tam pritarė ir dauguma piliečių sako ne, tai būna toks rezultatas. Tačiau Europos mastu aš nepalankiai žiūrėčiau tokį dalyką, dėl kad Europos liaudės kaip po tokios nėra. Ir todėl jūs negalite reikalauti manęs surenkti Europos referendumo, nes Europos tauta ar viešoji nuomonė neegzistuoja. Aš pritariu, pritariu normaliam demokratiškam elgesiui nacionaliniu lygmeniu, bet ne ES lygmeniu. Dabar dėl išpirkimo fondo, tai tas, tas klausimas kol kas dar nėra konkrečiai e, keliamas, tačiau mūsų pinigų ir e, ekonomikos politikos kontekste tas klausimas turėtų būti aptariamas, tik tai aišku, reikėtų tam tikrų iš anksinių sąlygų, tarp kurių turėtų būti ir fiskalinis harmonizavimas, biudžetinė drausmė, taip pat sustiprintas ekonominių politikų koordinavimas e, e, Europos e, Sąjungos valstybių, kurios yra pinigų sąjungos narės lygmenių. Trečias klausimas dabar. Šituo klausimu galiu pasakyti, jog stabilumo ir augimo paktas turėtų būti gyvenimas. Aš esu e, jo šalininkas, nes tame pakte yra lankstumo elementų. Jie buvo įtvirtinti 2005 metų kovo mėnesį. Aš pasisakau už biudžetinę drausmę, tačiau pasisakau prieš griežtas ekonominės priemonės, kurios didina um, neteis, neligybę ir, ir paliečia labiausiai pažeidžiamus piliečius. Tad klausimas būtų toks, kokie. E, kuriems elementams galėtume netaikyti to pakto. Ir ką turėtume daryti, kad e, pa, pa, paskolų srautai veiktų geriau ir kad e, jais pasinaudotų mažos ir vidutinės įmonės. Aš Esu dirbęs ties šitais klausimais su investicijų banku, tačiau jeigu e, netaikytume jo kai kuriems e, dalykams viešame sektoriuje, 2005 metais jau buvo e, bandymų investicijų išlaidoms netaikyti e, to pakto. Ir aišku, tada dar kilo investicijų apibriešties problema ir tuomet buvo ir e, kitų, kurie e, siūlė e, bendradarbiavimui e, skirtų, e, e, skirtoms lėšoms taip pat netaikyti to, to pakto. Tačiau tuomet pasirodė, kad e, tai nebuvo tinkamas idėjos stabilumo pakto kontekste ir kad reikia tai daryti kitų būdų, o ne bandant netaikyti pakto tiems elementams. Ačiū dėl referendumo kaip neutralus pirmininkas. Vienas iš aspektų, viena iš priežasčių euroskepticizmų skepticizmo augimui e, yra pasakyti, kad e, gelbėta, kad valstybės narės gali rengti referendumus, bet institucijos nelabai gerbė jų re, rezultatus. E, Airija, Danija yra balsavusios prieš, turėjo balsuoti iš naujo, Prancūzijos ir Niderlandų atveju balsavo prieš e, ir buvo ignoruoti, o konstitucija buvo pervadinta Lisabonos sutartimi. Tai yra viena ginčių, ginčytinų, e, vienas ginčytinų aspektų. Aš žinau, kad jūs žadėjote steininti, jeigu būtumėte pralaimėjęs referendumą e, Luksemburge. Aš kalbėjau netgi e, mitingę e, Luksemburge. Aš gavau 56 procentus balsų. Na, kaip ten bebūtų. Galime diskutuoti apie tai, bet jeigu kalbėtume, kokias galios, kaip galios skiriasi tarp konstitucinių konstitucijos ir Lisbonos sutarties, tai turbūt ilgai užtruktų tas pokalbis. Kas nori užduoti klausimus? Labai nemažai, ar ne? Po tris. Ačiū pirmininkė. Pone Junkeriai, gal prašom prisistatyti. Rodžeris Helmeris, UKIP narys iš e, Didžiosios Britanijos ir esu parlamento narys 15 metų. Ačiū, kad atvykote. Mane nustebino jūsų susirūpinimas augimu ir darbo vietomis ir juos susirūpinimas mažėjančiomis investicijomis. Tačiau prašau pagalvoti, ar to augimo priežastis, augimo trūkumo priežastis, investicijų trūkumo priežastis nėra Europos politikos tiesioginis rezultatas. Euro valiuta ir ekonominė nelaimė, jis kleidžia nedarbą per visą Europą per didelis e, darbo jėgos reguliavimas, darbo rinkos reguliavimas e, taip pat savo augina nedarbą ir neracionaliai energetikos politika pakėlė energijos kainas Europoje, e, kas verčia verslą, kuris, kuriam reikali daug energijos, išsikelti kitur. Mums reikia, kad tam, kad auktų žalė, reikia surinkti akmenis. Rodžeriai, ačiū. Fabio. Buonasera, prezidente. Labą vakarą, pane pirmininkė. Nedarbas ir ypač jaunimo nedarbas iš tikrųjų pasiekė neprimtiną lygį mūsų kontinente. E, Graikijoje 59, Ispanijoje 54, Italijoje 46, e, Kroatijoje 40 procentų ir tai turi labai rimtų pasiekmių. Ne, yra netgi savižudybių. 13 e, metais Italijoje 67 procentais padidėjo savižudybių dėl ekonominių motyvų. Ir tai, tai taip pat paliečia ir bedarbius, ir, ir kitas netgi grupės. Ką jūs numatote daryti, sprendžiant šitas e, problemas ir e, ar numatote įvesti privalomą minimalų atlyginimą, nes antraip. Ačiū. Dar vienas klausimas. E, I'm Peter Lundgren. Petris Lungenas atstovauju Švedijos demokratus. Pirmiausia, noriu paklausti, kokiu būdu jūs skiriatės nuo ES federalistų, jeigu toks nesate, kaip rašo e, Britų spauda po jūsų pasisakymo Europos parlamente vakar. Pateiksiu patirties iš pirmos savaitės čia. Pirma patirtis nebuvo gera. Pirmas posėdis e, kaip koordinatoriaus transporto komitete buvo keistas. Gavau elektroninį laišką, raginantį atsinešti e, balsavimo kortelę, tačiau nebuvo balsavimo, visi sprendimai jau buvo e, padaryti ir aš iš karto išėjau. Taigi, ar čia klaida, ar čia yra netikra demokratija? Nes turite sutikti, kad tai nėra demokratijos apibrieštis. Mes nesame prieš Europą. Gražus žemynas, galime dirbti kartu jame, tačiau su savo suverenumu, savo vėliava ir taip toliau. Mes esame prieš Europos Sąjungą, prieš visą šį cirką, aukštus postus ir funkcijas kaip jūsų. Ir paskutinis dalykas. Jeigu galėtumėte mums pateikti pasiūlymą, ar galite mums pasakyti, ką padarysite mūsų frakcijai čia Europos parlamente? Da. Puikus klausimas. Oui, enfin, je vais tout faire pour que la prochaine fois vous serez moins nombreux. Aš viską padarysiu, kad kitą kartą jūsų būtų mažiau. Jūs e, turite jūs esate čia, todėl kad e, parlamento e, darbas nepakankamai e, demokratiškas. Galbūt ir jūs galite dabar viską padaryti, kad par parlamentas demokratiškiau dirbtų. Kuo aš skiriuosi nuo Europos federalistų? Reikėtų paklausti pačių federalistų. Dažnai jiems e, dažnai sakoma, jog Aš manau, kad subsidiarumo principas yra labai svarbus, skirtingai nuo tikrų federalistų. Ir aš manau, kad viskas gali būti padaryta šito lygmeniu, kas, kas nebūtinai turi būti padaryta ES lygmeniu. Pavyzdžiui, šeimos reikalai šis klausimas yra valstybių narių reikalas. Aš nenorėčiau, kad ES kištusi į visus europiečių gyvenimo užkampius, todėl aš nenorėčiau dabar sukaupti Bruselėje kiek įmanoma daugiau e, kompetencijos įvairios. Tad aš esu federalistas angliška termino prasme. Federalistas yra tas, kuris nori centralizuoti, bet federal, federal, mano tipo e, federalistas e, mano, kad centralizuoti reikia tai, kas gali būti veiksmingiau, jeigu centralizuoju, o kitką palikti e, žemesniam lygmeniui. Tad aš nesu iš tikrųjų federalistas, aš esu e, klubo narys, klubo vadinimas e, federalistas. Tai aišku, aš turiu deklaruoti visus savo interesus, aš nesu multimilionierius ir net turiu akcijų į, įvairiose e, į didelėse įmonėse, tai e, ir, ir nebuvau jaunųjų federalistų narės, tai dabar ieškau, taip sakant, savo, savo vietos. E, bet e, aš nenoriu stiprinti centrinio lygmens kvailai ir valstybių narių sąskaitą to daryti. Aš manau, kad e, reikia vis dėlto tam, e, tam tikros galių koncentracijos, nes vienų valstybių galių nepate, nepakanka tarptautinių lygmenių, norint veiksmingai veikti. Ir todėl mes uh, E, galime kartu nuveikti daug dalykų veiksmingiau negu atskirai veikdami. Taip, dabar ponė, jūsų klausimas. Ir taip pat tai bus iš dalies atsakymas į, į jūsų klausimą. Kai kas mano, kad uh, jog socialinė ir ekonominė padėtis būtų blogesnė be bendrų pinigų negu su bendrais pinigais. Aš esu dirbęs ir finansų mi, mi, ministru ir man tekdavo kiekvieną savaitę beveik dalyvauti posėdžiuose Bruselėje ir aš e, mačiau, kaip į, į, į sistemą įstojo, į, į Europos pinigų sistemą įstojo Junktinė karalystė, kaip paskui jinai išstojo ir aš mačiau, kaip, kaip vyko e, devalvacijų procesai, kuomet e, vyriausybės blogai susidorodavo su kai kuriais aspektais. Taip iš savo patirties pasakysiu štai, kad Irako karo metu, Ukrainos krizės e, metu ir mm, ekonominės giliausios krizės metu jeigu nebūtų bendrųjų pinigų, tai mūsų valstybės kovotų vienas su kitomis, Vokietija su Prancūzija, Ispanija, e, e, su Vokietija ir taip toliau. Atrodo, kad posėdis gali tapti gana jaudinantis, ne, jeigu taip viskas vyksta. Tad aš manau, kad be tos drausmės kurios iš mūsų reikalauja euras, situacija būtų blogesnė. Tačiau tai nereiškia, kad visa politika, kurią mes taikėme pastaraisiais metais, buvo pati e, geriausia politika ar e, pati toliausiai matanti politika. Dabar dėl minimalaus atlyginimo. Aš Manau, kad bet koks darbas vertas atlyginimo ir kad dirbantis žmogus turi pragyventi iš savo atlyginimo. Todėl aš pasisakau už minimalaus e, atlyginimo, garantuoto atlyginimo įtvirtinimą visose ES valstybėse. Mano valstybėje tai padaryta, tačiau kol kas mes negalime imtis teisėkuros iniciatyvos, uh, E, kad tai būtų padaryta visose valstybėse, nes šis klausimas yra valstybių e, narių kompetencijos klausimas, nacionalinių lygmens klausimas. Aš nesutinku su jumis, o iš dalies sutinku su jumis. Uh, you're right. Ačiū. Esate teisus. Žodis federalistas yra visiškai neteisingas, netinkamas žodis. Jis pasenęs, uh, Tai nėra federalizmas, tai yra vienaša, mes prieštaravome vienašališkai vyriausybei. Ir čia tas žodis visiškai neteisingai yra naudojamas, kalbant apie šias europinės, europinius klausimus. Kas toliau? Prašau. Viljamas, ačiū. Pone Junkeri, prisistatykite. Viljamas Dartmut, Dartmutas, jokių partijos narys. Ar jūs vis dar manote, kad laisvas asmenų judėjimas ES yra esminis dalykas, nors dabar yra labai didelių nacionalinių pajamų skirtumų tarp valstybių ES? <laughs> Taip. Kas toliau? Jelko? Labas vakaras, Julia Moy iš judėjimo, penk, penkių žodžių judėjimo Italijos. Norėčiau pasakyti, jog Europa turi daug įvairių išteklių, turi e, daug e, gamtos išteklių, e, turime žemės ūkio daug įvairių gerybių. Tačiau e, Žinome, kad iškyla kai kurių problemų su saugomės kilmės vietos pavadinimais. Tie pavadinimai apsaugo vietinius produktus ir mažas įvairias įmonės, kurios Europoje e, parduoda tokius vietinius produktus. Pagal naujausius ES teisės aktus išeina taip, kad e, įvairūs produktai turi atitikti labai aukštus reikalavimus. Ir kartais atsitinka taip, kad e, gali e, būti leidžiama naudoti genetiškai e, modifikuotus augalus. Kaip mes apsaugosime būtent šitos dalykus Europoje? Jonathan Arnott, um, I'm from the... Esu iš Junktinės karalystės nepriklausomybės partijos nuišrinktas parlamentaras. Europos rinkim, Europiniuose rinkimuose Junktinėje karalystėje apie pusę balsų laimėjo euroskeptikai, kurie yra arba čia, arba kituose sąrašuose ir laimėjo šiuos rinkimus. Jūs sakėte, kad neturite broliškos partijos Junktinėje karalystėje, tačiau jums palanki partija laimėjo labai nedaug balsų Junktinėje karalystėje, demokratijos partija tas pagrindinis kandidatas. Ta sistema nelabai veikia, nes, e, kaip jūs sakėte, nėra tokių, tokio dalyko kaip, kaip Europos tauta. Vienas iš penkių šimtų rinkėjų Didžiojo Britanijoje tam pritarė. Ir dabar yra tokia situacija, kai Šulcas jau antrą kadenciją pirmininkaus Europos parlamentui ir tik didžiosios frakcijos gauna galimybę siūlyti kandidatą į komisijos pirmininko postą. Norėčiau paklausti, ar jūs suprantate, kaip tai bus vertinama Britanijos žmonių ir kad tai be jokios abejonės pastums Didžiąją Britaniją arčiau išeimo durų. Ar jūs sutinkate, kad dauguma, kurią sudaro dvi stambiausios frakcijos Europos parlamente, yra reali dauguma? bet dėkoju už informaciją, nes nežinau, ar dviejų didžiausių frakcijų Europos parlamente parlamentarai balsuos e, už mane. Dėl to man čia ir atėjau, nes man reikia daugiau paramos užsitikrinti. Dėl to ir atėjau pas jūs. Kai aš sakiau, kad Europos tokia europinė tauta neegzistuoja, aš norėjau pasakyti, kad nėra nacionalinės tokios tautos kaip Europa, kaip matome įvairiose šalyse, ES yra visai kas kita. Aš esu teisininkas ir kai teisininkai nežino, kaip kažką pavadinti, sako, kad tai sui generis. Taigi ES yra sui generis. Tapatybė, identitetas, tačiau neturi, nėra Europos tautos kaip po tokios. Dėl tos priežasties daugelis federalistai Europoje mane vertina kaip žmogų, kuris nelabai supranta, kas vyksta Europos Sąjungoje. Ne, aš suprantu, bet aš nenorėčiau sudaryti įspūdžio, kad būtina šiame sudėtingame žemynė nacionalinio suverenumo suverenumą suvienyti, kai tuo tarpu lyg atrodytų, kad Yra tokių situacijų, kada suverenumą reikia apvienyti. Kai jų pavienis suverenumas neduoda konkrečių rezultatų. Dabar tai, ką sakė. Tai dėl panios klausimų, dėl rušių įvairovės, atrodo, kad jūs e, turite omenyje dėrybas tarp ES ir Junktinių Amerikos valstijų dėl laisvos prekybos sutarties. Aš pasisakau už tą sutartį. Aš manau, kad jinai bus naudinga ir, valst, ir jungtinėms valstijoms, ir Europai. Tačiau šitų darybų kontekste mes negalime taip elgtis, tarytum, kad mes bet kokiam sąlygom turėtume sutikti su e, ta, ta, ta, ta sutartimi ir mes jokių būdų nesisakysime savo pozicijos dėl e, E, augalų apsaugos. Tad ir man atrodo, kad domenų apsauga negali būti tokių dėrybų objektas. Visi tie, kurie nori prekiauti su Europą, nepriklausomai nuo buveinės vietos, turi pateikti informaciją, kad e, būtų e, atitiktas standartus ir būtent žemės ūkio srityje kadangi Europoje šis sektorius e, yra labai svarbus, svarbesnis galbūt net negu už Atlanto. Ir tad Amerika negalės to ignoruoti. Taip, dėl man didelį nejaukumą kelia kai kurios taisyklės, kurios e, dabar taikomas dėl e, genetiškai modifikuotų augalų, jeigu uh, nėra pasiekima kvalifikuota dauguma ir jau komisija nepriima e, sprendimo, tuomet įmonės gali e, paduoti komisiją į, į, į teismą. Demokratijos sąlygomis tokia sistema man nepatinka, bet, bet e, tar, taryba ir parlamentas ne, ne, negali dalyvauti e, tame sprendimu prieimimo e, procese ir aš nenorėčiau, kad toks dalykas taptų nuolatiniu dalyku. O kalbant apie laisvą darbuotojų judėjimą, aš manau, kad tai yra esminė fundamentali teisė, nuo Romos sutarties ši teisė yra e, atsiradusi ir aš nemanau, kad visi tie žmonės, kurie juda Europos Sąjungoje, kad jie yra parazitai, kad jie juda tik todėl, kad nori e, pasinaudoti ar piknaudžiauti socialinėmis sistemomis. Tačiau judumas Europoje nėra didelis. Jis yra tik kelių procentų, tuo tarpu Australijoje, rinktinėse valstijose ar Kanadoje jis yra daug, daug didesnis, tad pas mus tai yra nedidelė problema. Aišku, yra tam tikrų piknaudžiavimų, turime kovoti prieš juos, nes e, laisvas uh, darbuotojų judėjimas neturi būti e, piknaudžiavimo e, šaltinis. Tačiau valstybių narių atitinkamos struktūros, policijos ir, ir kitos e, teisės saugos struktūros turi užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama. O šiaip ne, aš turiu pasakyti, kad esu gana smarkiai nustebintas diskusijos pobūdžių šito klausimu pastaraisiais metais. Ir kadangi aš esu senas e, e, politikas vete, vete, ir esu dirbęs ir darbo ministru, ir finansų ministru, esu dinozauras politikos ir žinau, kad e, anksčiau buvo ir buvo pasisakoma už plėtrai ir E, Junktinės karalystės ministrai pasisakė taip pat už plėtrą, tačiau dabar yra e, e, kalbama jau priešingai. Todėl aš manau, kad e, valstybės narės turi spręsti šitos klausimus. Ir čia kalba nesisuka apie Europos principų keitimą, tačiau reikėtų pakeisti nacionalinę praktiką, nacionalinę politiką. Jūs visiškai tiesus, Davidas Cameronas e, pasisakė už ES plėtrą labai energingai ir viena iš pasiekmių yra vis didėjantis darbuotojų srautas iš visų Europos šalių į Britaniją ir kitas Šiaurės Europos šalis. Tačiau visiškai aišku, kad tai, kaip sakėte, yra nuo Romos starties laikų ir dėl to dėrėtis iš naujo negalima. Ačiū. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mano antrą pasisakymo dalį, kad valstybės narės pačios turi pasirūpinti kovą su piknaudžiavimu. Aš tą padariau savo šalyje, tai yra įmanoma. Pirmininkas taip, aš tai visiškai suprantu. Bet e, aiškiau jau ir būti negali. Rosa D'Amato. Rosa D'Amato, penkių žvaigždučių judėjimas. Turiu klausimą dėl sanglaudos politikos ir ypač dėl makroekonominių sąlygų. Šis principas numato lėšų išaldymą, jeigu valstybė narė neatitinka ekonominės valdysenos reikalavimo. Neigiamos pasiekmes yra mums labai svarbios, nes e, regionai tuomet patiria sankcijas dėl e, makroekonominių sąlygų nesilaikymo ar ekonominės valdycenos nesilaikymo ir sanglaudos lėšų mokėjimo sustabdymas gali turėti neproporcingai neigiamą e, poveikį neturtingiams regionams. Ir e, to būdu tas pats finans, finansavimas tampa nebe, nebeužtikrinamas. Ir Kompromisas numato struktūrinį dialogą, tačiau e, parlamentas turi tik tai konsultacinę galę ir turint omenyje skirtumus tarp šiaurės ir pietų e, Europos, galime sakyti, jog atotrukis dėl tokios politikos e, dėl, tik tai dar didės. Trečiame ES sutarties straipsnė yra sakoma, kad ES turi būti įtvirtintas solidarumo e, principas tarp valstybių narių. Parlamentas yra vienintelis demokratiškai išrinktas, vienintelė demokratiškai išrinkta e, institucija. Mūsų e, frakcija mano, kad tas struktūrinis dialogas turi vykti tinkamai ir kad tos neigiamas pasiekmes neturi e, gulti ant mūsų e, pažeidžiamiausių piliečių pečių. Uh, newly elected Aš esu nuėjai išrinkta parlamento narė. Ar Davidas Cameronas aptarė su jumis tai, kad jeigu tapsite komisijos pirmininku, tai kokias kokią kompetencijas jis norėtų susigražinti? Ar toks sustarimas reikalautų 27 šalių pritarimo? Dar vienas klausimas. Laura Gea, Movimento 5 Stelle. Laura Džėja, penkių žvaigždučių judėjimas. Jūs e, kalbėjote apie griežtas ekonomikos priemonės ir labiau apie jas kalbėjote negu apie trijulę. Tačiau aš norėčiau jūsų vertinimo dėl e, tri, trijulės veiksmų e, krizės labiausiai pažeistose valstybėse ir Europos parlamento vaidmo čia taip pat buvo marginalizuotas. Taip pat norėčiau paliesti socialinių pasiekmių aspektą. E, Griežtas ekonomikos priemonės turėjo paskatinti socialinę sanglaudą, augimą ir užimtumą, tačiau rezultatai buvo atvirkšti. 2 e, milijonai darbo vietų per keturis metus e, buvo panaikintos ir patys jauniausi piliečiai, kuriems mes atstovaujam, taip pat labai dėl to nukentėjom. Um, Pirmiausia, ta ponia, kuri uždavė klausimą dėl pono Kamerono. Savo gyvenime daug ką esu padaręs, bet neįsivaizduoju, kad galėčiau būti pono Kamerono atstovas spaudai. Jeigu jūs norit sužinoti, ką pasakė ponas Kameronas, tai jį ir kreipkitės, aš nesu jo atstovas spaudai ir jeigu aš net ir norėčiau tokiu tapti, manau, kad mano kandidatūra jis atmestų. Taigi, mes sekmadienį vakarę trumpai pasikalbėjome ir nekalbėjome apie tuos klausimus, dėl kurių abiems būtų nemalonu. Dėl trojkos. Kalbate apie programą, kurią galėtų pasiūlyti komisijos pirmininkas, bet prieš trojką buvo visiškai kitokia istorija. Labai svarbu tą programą nukreipti teisingą linkme. Ir kad ta programa nepakenktų būsimoms kartoms, kad nesusikauptų didelė valstybės skola, kad viskas vyktų kuo galima sklandžiau. Ir tas poveikis, kokia ekonominė ir finansinė krizė padarė iš tiesų labai išryškino tų valstybių problemas. Mes eurozonoje, eurozonoje buvo kitų problemų, eurozonos šalyse mes turėjome suremontuoti lėktuvą, kuris jau skrido ir nebuvo lengva tą padaryti. Mums reikėjo surasti įvairias priemonės, įvairius elementus, kad galėtumėme susidoroti su krize. Ir tuo metu tų priemonių nebuvo. Ir komisija nėra sukaupusi daug patirties dėl pakoregavimo priemonių, nes tai buvo daugiau tartutinio valiutos fondo um, sritis ir Europos komisija kreipėsi į tarptautinį valiutos fondą, kad jis padėtų mums tame darbe. Aš esu Eurogrupės pirmininkas ir Aš trojkos e, tam tikrus elementus ir elgesį vertinau pesimistiškai labai. Ir tas pesimizmas augo, nes reikėjo daryti prognozes, e, remiantis tą pakoregavimo programą ir tos prognozės nepasirodė esančios tikslios. Taigi kas kart reikėjo įvykdant, įgyvendinant pakoregavimo programą, pasitelkti B planą ir ją naujai koreguoti. Taigi mes net nebuvome iš anksto numatę, kad galėjo taip atsitikti įgyvendinant tą programą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad nemanau, kad ta pakoregavimo programa bus taikoma per ateinančius dviejus, trejus metus, tačiau kai yra taikoma koregavimo programa, Yra vykdoma poveikio analizė, bandoma įvertinti tos programos socialinius, bandoma įvertinti tos programos socialinius padarinius, padarinius visuomeniai, kad nebūtų viskas daroma visiškai aklai. Tačiau alternatyvų juk nebuvo, nebuvo kitų variantų. Tos valstybės, apie kurias mes kalbame, visiškai neturėjo prieigų prie finansinių rinkų, negalėjo savęs finansuoti tos valstybės buvo prie prarajos krašto ir dėl to reikėjo taikyti solidarumo priemonės ir iš tų valstybių reikalauti, kad jos irgi imtųsi atitinkamų priemonių, jeigu nori, kad joms būtų padėta. Makroekonominės sąlygos. Čia vėlgi tas e, terminas, kurio daugelis europiečių net nesupranta, makroekonominės sąlygos e, yra nauja savoka, pakankamai nauja savoka ir šalis naudos gavėjos. Čia kalbama apie tuos sanglodos programos ir struktūrinės programos elementus, kurių turi laikytis valstybės naudos gavėjos. Aš viską paprastai pasakysiu. Negalima paimti pinigų iš vienų ir perduoti jiems juos kitiems, kurie nesilaiko gero, gero valdymo principų. Nes būsime kritikuojami dėl to, kad netinkamai naudojame mokesčių mokėtojų lėšas. Aišku, ES ištekliai galbūt nėra visiškai tinkamai tvarkomi ir nėra tinkamai sutvarkyta sistema, nes nėra tų savų išteklių. Uh, Aš labai norėčiau, kad būtų keičiamos bendro finansavimo taisyklės ir tą mes darome, nes tos valstybės, kurios ekonomiškai yra silpnos ir kurios susiduria su, su sunkiomis socialinės problemomis, jos negali 50 procentų bendro finansuoti programų. Tai yra įžeidimas tokiom, tokiom šalims ir bėgant metams mes 90, iki 90 procentų padidinome bendro finansavimo koficijantą dar e, kelis, kelius randus po tris klausimus ir paleisime jūs. Netikėtinų atveju. Aš iš Škotijos. Jeigu įvyktų taip, kad Škotija atsiskirtų nuo Anglijos, ar Škotija liks ES nare? Ir jeigu ji nebus ES ir prašys priimti ją, ar ji turės įsivesti eurą? pas... Iniciatoravo penkių žvaigždžių judėjimas. Norėčiau e, paklausti jūsų dėl e, socialdemokratų Alde ir EPP elgesio. Nes e, dalyjantis įvairius postus komitetuose šitos e, frakcijos e, bandė e, palikti už borto mūsų e, frakcijos atstovus. Ar jūs e, matot, manote, kad tai yra nedemokratiškas dalykas. Norėčiau, kad jūs atsiribotumėte nuo tų trijų partijų. Dar vienas klausimas. Prašom. Eh, jag heter Kristina Winberg, ledamot ifrån Dėkuoju. Aš esu nauja parlamento narė, esu švedė ir atstovauju Švedijos de demokratams. Pone Junkeri, kadangi aš esu nauja parlamentarė, tai turiu pasakyti, kad e, mane labai nuvylė tai, kaip e, parlamento komitetuose yra paskirstomi įvairūs postai. Aš e, perskaičiau 17 straipsnio trečią dalį Lisabono sutarties. Ten yra kalbama apie uh, e, postų paskirstimą. Tad e, norėčiau jūsų paklausti, kas mūsų laukia ateityje, galbūt iš mūsų bus apintas ir kalbėjimo laikas, nebegalėsime pranešimų daryti. Manau, kad e, tai, kas vyksta, nepriimtina. Ir e, jūs patikite penkis prioritetus kalbate taip pat apie imigraciją, sakote, kad turime būti ryštingi, spręsdami imigracijos problemas, tačiau kaip jūs ruošiate spręsti tas problemas, ar jūs turite e, konkretų planą, programą, kadangi aš esu Libė narė, tai norėčiau žinoti, ką jūs konkrečiai numatėte daryti. Jūs e, sakote, kad ES turi padėti pabėgėliams e, iš e, kaiminių e, valstybių ir sakote, kad nebus plėtrų, plėtros etapo per 95 metus. Jeigu taip, tai tikrai aš to džiaugiuosi. Ir pasiūlysiu štai cigaretę. Aš e, atsižvelgsiu į jūsų pasiūlymą ir iš karto e, <laughs> to pasinaudosiu. Turėjau galvoje cigaretę. Taip, jūsų klausimas yra esminis klausimas. Tačiau aš negaliu jį atsakyti šimtų procentų, nes e, komisija tai ne tas pats, kas aš pats. Komisija bus e, paskirta, mes laukiame komisarų ir e, komisija komisijai tenka, tiksliau komisijos pirmininkui tenka prievalė teikti pagrindinės gairias komisijai. Ir aš turėsiu pristatyti savo programos pagrindinius aspektus. Net e, kol kas antradienį to, to negalėsiu padaryti, nes uh, jeigu norėčiau detaliai kalbėti apie išorės sienų apsaugą ar detaliai apie migracijos politiką, tai negalėsiu to padaryti, tam reikėtų per daug laiko, tad e, atsakingi už tuos e, sektorius komisijos nariai tai galės padaryti patys vėliau. Jūs e, klausite manęs apie parlamento darbo organizavimą ir aš nežinau, e, kokia yra jūsų valstybėje tradicija mano valstybėje vyriausybė užsima vienais dalykais, parlamentas kitais dalykais, teisingumo institucijos e, užsima e, dar kitais dalykais. Aš negaliu dabar kištis į diskusiją dėl parlamento vidinių reikalų, nes e, aš nežinau daugelio aspektų ir aš pats nedalyvavau tose susitarimuose, apie kuriuos jūs e, kalbėjote tačiau aš supratau, jog jūs norite kaip parlamentarė e, tinkamai vaidinti parlamentaro vaidmenį. Tačiau e, jūs šito klausimu turėtumėt kalbėti su kitų frakcijų vadovais, ne, ne su manim. Aš nežinau, ar aš pakankamai aiškiai e, pasakiau, tačiau šiaip ar taip Aš negaliu atsakyti į tą klausimą, kadangi jūs klausite apie tokius dalykus, kuriuose aš nedalyvauju. Atsiprašau. Yeah, about this. Before expressing a view. Mes norime jūsų nuomonės apie tai. Prieš išsakydamas nuomonę, bent jau mano stovykloje, tai galioja tokia tradicija. Gauti informacijos apie tai, kas buvo, kas įvyko. Aš negaliu pasakyti, kad čia nes, buvo baisų katastrofa ir uh, esu nustebęs ir panašiai, nes aš nežinau, kas buvo. Jeigu būsiu apie tai informuotas, gal galėsiu jūs, jums pasakyti, ką aš apie tai galvoju. Aš nesu įsitraukęs į šios reikalus ir manęs jį net nedomina. Dėl Škotijos. Čia kolega uždavė klausimą. Čia irgi turiu pasakyti. Iš principo, tai yra Britanijos žmonių, Škotijos žmonių klausimas. Jie patys, Junktinė karalystė pati turi išspręsti tą klausimą. Aš nemanau, kad būtų protinga, racionalu iš užsienio pateikti patarimus, kai kalba eina apie tokius klausimus, kurie yra susiję su šalies konstitucija. Aš neprašiau patarimo, aš prašiau nuomonės. Būtent ar Škotija, jeigu ji taps nepriklausoma nuo Anglijos, vis dar išliks Europos Sąjungoje. Tik jūs galite atsakyti, ponas Salmondas, pirmasis Škotijos ministras, visuomet sako škotams, kad jie išliks Europos Sąjungoje. Bet ponas Baroso taip nesako, ir kiti pareigūnai to nesako. Patikėkite, aš jūsų klausimą supratau. Ir dėl euro norėčiau priminti tai, kad tai yra klausimas, kurį turi nuspręsti, dėl ko turi apsispręsti Britanijos tauta ir Škotija pati. Antroji jūsų klausimo dalis buvo ar jeigu Škotija, tuo atveju jeigu Škotija priims sprendimą ir atsiskirs, ar Škotija automatiškai taps ES nare. Ir jeigu ne, turės e, prašyti narystės ir turės priimti eurą. Ponas Van Rompoj asmo, kurį puikiai pažįsta jūsų pirmininkas. Ir ponas Barosa labai aiškiai viską apie tai pasakė. Ir aš nieko ne, nekeičiu, nekeičiu jų žodžių, nekeičiu jų deklaracijų ir pareiškimų žodžių. Puiku. Paskutinis raundas. Prašau, salės gale. Momentu. Smorano, penkių žvaigždučių judėjimas, įtrė komisijos narys. Gerbiamas eh, komisijos nariai Junkerį. Mūsų E, judėjimas e, mano, jog energetikos klausimas kaip antras jūsų programos prioritetas yra e, labai tinkamas dalykas, nes Europa turi šitą klausimą nagrinėti rimtai kaip galima anksčiau. Ir turime pereiti prie ekonomikos energetinio modelio be anglies. Tai taip pat yra susijęs su uh, ES apsirūpinimu energijos šaltinės, nes neturi savo energetinių išteklių pakankamai. Energetikos paketas 2030 rodo, jog Europos komisija užsakė tokią e, studiją, kurioje yra privalomi tikslai 40 procentų iki 2030 metų E, ir jie yra susiję su CO2 e, atitinkamai, atitinkamai, atitinkamais dydžiais. Ten taip pat kalbama, kad 30 procentų būtų privalomas e, tikslas Europos lygmenio, ne valstybių narių lygmenio. Tad norėčiau paklausti, kokios jūsų intencijos yra E, energetikos nepriklausomumo 2030 kontekste. Ir ar tai yra suderinama su griežtomis ekonominėmis priemonėmis, nes nacionalinės priemonės kartais eina kita linkme. Ar kelis klausimus užklausysime? Ačiū. Labas sakas, ponė Junkeri. Beletriš, UKIP eh, parlamentaras pastebėjau, kad jūs pasisakote už bendrus mokesčius Europos Sąjungoje. Kaip tai yra įmanoma, atsižvelgiant į tą politiką, kurią jūs vykdėte Luksemburgė, kai iš anksniai susitarimai buvo sudaromi su tarp, tarptautinėmis korporacijomis ir sukūriamas mokesčių rojus. Ir vyko oficialus tyrimas Europos komisijoje, taigi aš norėčiau sužinoti, kaip jūs tuos dalykus suderinsite. Paskutinis klausimas. Labas vakaras, sveiki atvykę ponė Junkerį. Ray Finch, UKIP parlamentaras iš pietryčių Anglijos. Atsižvelgiant į tai, kad jūs ketinate įvesti ES švietimą mūsų mokyklose, ar Davidui Cameronui jūs irgi surenksite kursus apie dėrybas ES ir demokratiją? Viskas priklausys nuo to, kiek pasiūlys pinigų man už tą kursą. Kalbant apie e, mokesčių standartizavimą, e, man toks įspūdis, kad iš dabar iš to kanclerį apklausinėjate kai ES pasiekė daugiausia pažangos mokesčių srityje, būtent tai vyko, kai pirmininkavo Luksemburgas. Tai buvo 91 metais, kai aš pirmininkavau Kofono tarybai, buvo kartu su Junktinė karalystė, Lemonas buvo tada iš to sekretorius, 24 brželio be 15.8 buvo pasiektas susitarimas. 97 metais, kai aš pirmininkavau Ekofinui, mes susitarėme dėl mokesčių rojų. Kar, su, kartu su Britanijos vyriausybė. Mes patvirtinome gero elgesio kodeksą prieš mokesčių konkurenciją, kuri turėjo būti taikoma įvairiose valstybėse, įskaitant ir manoje. Balandžio 10-ąją 2013 metais aš Luksemburgo parlamentui paskelbiau, kad bendra bankų slaptumo tradicija, kuri buvo taikoma Šveicarijoje, Luksemburgė ir Belgijoje, kad ir Vokietijoje, kad ta tradicija bus panaikinta ir tada ji buvo panaikinta. Ir nuo 15 metų mes taikys, pradėsime taikyti automatinę informacijos mainų sistemą. Ta aš padariau ir dar siūlau dabar, kad viskas būtų koordinuojama kur kas geriau. tvarkant mokesčius ES, kad nebūtų viskas naudojamasi palankesnė mokesčių sistema. Ir tą aš dariau praeitie ir esu vienas iš tų, kuris viešai parlamente visuomet teigi, kad kalbant apie mokesčių apimtis finansiniuose centruose mes turime būti labai atsargus, nes tampame įmonių žaisliukais. Finansų pramonė žaisliukais, o viskas turėtų būti priešingai. Pirmasis klausimas buvo dėl, dėl energetikos. Jūs, ponia, uždavėte klausimą dėl energetikos ar Europos sąjung, sąjungoje reikalinga energetinė sąjunga ir kad reikia skubiai reaguoti ir tvarkyti energetikos politiką. Tai yra ta politikos rytis, kurią reiktų suskirstyti į 20, 30 ar 40 elementų. Ir spalio tarybos posėdėje bus nustatyti tikslai aš daug dėmesio skiriu tai tarybai, taip pat ir Paryžiaus, Paryžiaus konferencijai, kuri vyks 15 metais ir kur bus kalbama, kalbama apie energetinį efektyvumą. Aš manau, kad mes galime siekti kur kas ambicingesnių tikslų ir geresnio energetinio efektyvumo. Ir toje srityje aš ir ketinu dirbti. Labai ačiū. Ar galiu pasiūlyti, pa, padėkoti visų mūsų vardu už tai, kad skirėte mums tiek laiko, atsakėte į klausimus ir iš Britų perspektyvos e, bent jau pasakėte taip aiškiai e, tam tikrus dalykus, kurie turbūt e, lems ir diskusijas ilgam laikui. Ir sustiksime su jumis Strasbūre plenarium posėdžių salėje kitą savaitę. Labai ačiū.